Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst darf ich die. Gerbiami kolegos, pirmiausiai noriu atsiprašyti už vėlavimą. Šiandien tvirtinsime komisijos biudžeto vykdymą. Šis klausimas yra mūsų darbo tvarkė, taigi noriu visus pasveikinti šioje jaukioje posėdžių salėje, pristeigdamas žodį pranešėjui. Norėčiau taip pat pasisveikinti su e, komisijos nare Kvin, atsakinga už e, mokslinius tyrimus ir kitas rytį. Taigi džiaugiamės, kad atvykote pas mus į biudžeto kontrolės komitetą. Taip norime pabrėžti mokslinio tyrimų politikos svarbą ES biudžeto kontekste. Dėkojame, kad e, esate nusiteikusi atsakyti mūsų klausimus prieš pereinant svarstyti darbotvarkę, atlikime formalumus, ar kas nors turėtų pasiūlymų dėl darbotvarkės, su tokiu pasiūlymu negirdžiu, taigi laikau, kad darbotvarkę patvirtiname, taip pat noriu pranešti, kad mūsų posėdis yra viešas ir yra transliuojamas internetu ir kad <clears throat> posėdžio dalyviams komiteto nariams yra užtikrintas vertimas jų kalbas. Noriu padėkoti už tai vertimo tarnybai, naudodamas progą dabar trečiasis darbo tvarkės punktas ir suteiksiu pranešėjai ponui Piperiui galimybę pristatyti klausimą. Ačiū pirmininkė, 13 minučių vėluojame. Šis vėlavimas įvyko ne dėl mūsų kalties, tačiau turėtume stengtis išlaikyti posėdžių drausmę, e, jeigu jau siekiame atrodyti patikimais biudžeto vykdymo patvirtinimo kontekste. Sveikiname komisijos narę Kvin, e, pono Balko, auditorumo atstovą. Tas klaidų skaičius kuris buvo nustatytas mokslinio tyrimų srityje ir susijusiuose vidaus politikos srityse, siekia 3,9 procentus 2012 metais remiantis e, auditrumų taikytą naują apskaičiavimo metodiką, nebuvo atsižvelgta į iš ankstinius mokėjimus ir, e, ir tokiu būdu klaidų skaičius sumažėjo iki 2,1 procento. Tai reiškia, kad e, Čia klaidų viršutinės ribos nėra peržengtos, todėl norėčiau pakankamai aukštai įvertinti tokį rezultatą audito rūmai savo ataskaitoje Mokslinio tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato ataskaitas giria už jų kokybę, aiškumą. E, Šiuose ataskaitose nedaug nesuprantamų terminų kinų kalba parašytų ir tai galėtų tapti pavyzdžių kitiems generaliniams direktoratams. Kalbant apie centrinį lėšų administravimą, tai noriu pasakyti, kad komisija atsakinga už lėšų panaudojimą ir su tuo susijusius sprendimus ir komisija jau daug dešimtmečių šį darbą atlieka ir dabar turiu kritiškai įvertinti šioje vietoje, kad <clears throat> kiekvienais metais klaidos kartojasi, kuomet yra kompensuojami, tiksliau pateikiami, pateikiamos sąskaitos, kurių negalima apmokėti iš paramos gavėjų pusės. Aš manau, kad komisija turėtų daugiau pastangų dėti, vykdydama įvairius mokymus paramos gavėjams. Taip pat noriu užduoti klausimą ar vienoje bei kitoje vietoje mes neturėtume šiek tiek griežtesnių priemonių imtis. Ar jūs turite kokią nors kartoteką, kurioje registruojate tuos recidyvistus kabutėse, ar yra kokios nors sritis, kuris galima išskirti šalis arba konkrečius paramos gavėjus, kurie nuolat kartoja tas pačias klaidas Galbūt reikėtų apibrėžti tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos atitinkami asmenys ar organizacijos neturėtų teisės gauti paramos. Ta klausimą noriu kelti. Komisija priėmė sprendimus taikyti e, supaprastintą atsiskaitimo procedūrą, iš ankstinę ir ekspost priežiūrą bei kontrolę Dėl šios ryties noriu paklausti, ar galėtumėte pateikti naujausią informaciją, kurioje atsispindėtų jūsų patirtis, pradėjus taikyti šias supaprastintas paramos teikimo ir atsiskaitimo už ją priemonės. Aš manau, kad e, už 2012 metus, kadangi dabar jau E, yra pats tinkamiausias laikas tokią atnaujintą informaciją pateikti, taigi būtų džiugu, jei per artimiausias dienas galėtume gauti atitinkamą informaciją, e, e, komunikato ar kokio nors kito leidinio formą. Pat noriu paklausti, ar tiesa, kad Komisija tikisi didesnios klaidų skaičiaus pradėjus taikyti tas supaprastintas procedūras. Jeigu taip, tai e, su kuo turėtų būti susijusios tokio padidėjusio klaidų skaičiaus priežastis. Taip pat noriu paminėti, kad įvairūs generaliniai direktoratai yra susiję su mokslinio tyrimo pagrindų programos įgyvendinimu ir būtent dėl to įvairius projektus administruoti yra dar sunkiau, taigi galbūt komisijos norė galėtų trumpai paaiškinti, kaip atskiri generaliniai direktoratai konkrečiai e, įsivaizduoja e, savo veiksmų koordinavimą tam, kad būtų galima sumažinti galimai patirsiamą žalą. E, paskutinis klausimas susijęs su ITER projektu ir atsakomybės ryčių pasidalymų tarp atskirų komisijos narių, kuris e, komisaras yra pagrindinis ir labiausiai atsakingas už interpreto įgyvendinimą, tiek turėčiau klausimų. Nedaug šį kartą jau buvome sustikę su komisijos nare ir uždavėme. Jei daugiau klausimų nekantrė, laukiame auditorumų, išvadų pristatymą ir po to komisijos narės minčių pirmininkas. Ačiū pranešėjus. Kalbėdamas trumpai, jūs sutaupėte šiek tiek laiko e, ir galėsime kompensuoti šiek tiek savo vėlavimą, kuris įvyko dėl e, eismo spūščių. Dabar žodis auditorumo atstovui ponui Balko. Gerbiamas biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, gerbiamas pranešėjo ponė Peter, gerbiami Europos parlamento nariai, ponė Georgian Quinn, ponios ir ponai. Šiek tiek daugiau nei prieš du mėnesius man teko galimybę pristatyti Jums audito rūmų specialią ataskaitą numeris 2 2013 metai, kur kalbama apie septintosios pagrindų programos įgyvendinimo rezultatai. Aš šiandien daugiausia kalbėsiu apie septintąją pagrindų programą, bet pristatysiu ir aštuntąjį metinės ataskaitos mūsų metinės, 12 metų metinės pastos skyrių, kur daugiausia kalbama apie ES išlaidas mokslinio tyrimų srityje. Mokslinio tyrimų pagrindų programos sudaro veiklos išlaidų daugumą šiame skyriuje, šioje kategorijoje, tai yra 68 procentus. Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinė klaidų rizika yra ta, kad naudos gavėjai yra netitinka kriterijų arba nepateisinti kaštai yra kašto ataskaitose, sąnaudo ataskaitose. Ir to negali sus, susekti komisijos priežiūros sistema. Ta rizika padidina ir tai, kad apmokamų kaštų paskaičiavimo metodas yra gan sudėtingas. Mūsų ataskaitoje yra pripažįstama, kad 11 metų sausio mėnesio komisijos sprendime, kur numatytos trys priemonės, taisyklėms įgyvendinti, kurios taikomos 7 pagrindų programai, sumažina administracinę naštą naudos gavėjams, kurie irgi patvirtino tai, kai buvo atlikti veiklos auditai. Jie pozityviai sureagavo ir pritarė tam, kad būtų taikoma ši plati metodika. Tačiau finansuotinos taisyklės pagal 7 pagrindų programą yra vis dar labai sudėtingos ir supaprastinimas bus įmanomas tik tuo met, kai gyvendinsime Horizontas 2020 programą ir jūs, parlamentas patvirtino šią programą prieš dvi savaitės ir taip pat tai patvirtino ir taryba. Audito rūmai savo šeštoje 12 metų nuomonėje pritarė tam, kad reikalingos horizontas 2020 taisyklės dalyviams, įdėgiant šią naują mokslinio tyrimų programą pagal naują daugiametę finansų programą. Taigi, kas svarbiausia, kalbant apie ES išlaidas 2012 metais, pirmiausia, kalbant apie įvairius sandėrius, Audito rūmai atliko tyrimus ir 49 ištirtų sandėrių buvo susijęs su klaidomis ir dažniausiai klaidos, kaip sakė ponas Piperis, klaidos sudaro 3,9 procento, tai yra daugiau nei 3 procentai 11 metais, tačiau į tai reikia žiūrėti ir į mūsų atrankos procesą mėginių tikrinamų sąskaitų ir sandėrių uh, atrankos metodą. Apie tai kalbėjo mano kolegos, kurie pristatinėjo ankstesnius skyrius, septintąjį ir panašiai. Ir kalbant apie atnauntos metodikos poveikį klaidų lygiui, aštuntajame skyriuje, avansų išmokėjimas 60, tai yra 68 procentai Čia matome 2,1 procento klaidų lygį. Apie tai kalbėjo ir pranešėjas. Dar vienas klaidų šaltinis šiame skyriuje yra tai, kad ne, nekompensuotinos išlaidos įtraukiamos į paraiškas arba neteisinga metodika yra naudojama naudos gavėjų paskaičiuojant asmeninės ir netiesioginės sąnaudas. Trečias dalykas, komisija lab, sutrumpino laiką, per kuomet yra išmokamos, išmokamos išmokos, bet auditorumai 12 metais surado atveju, kai projektų koordinatoriai vilkindavo lėšų perdavi, pervedimą kitiems projekto partneriams. Ir toks vilkinimas turi finansinių padarinių, ypač smulkioms ir vidutinėms įmonėms, ir dėl to auditorumai pateikė dar vieną rekomendaciją susijusią su, su šia situacija. Ketvirta priežastis – audito rūmai, kaip priežiūros ir kontrolės institucija. Mano, kad priežiūros ir kontrolės sistema iš dalies yra veiksminga, eksante patikrinimai yra iš dalies veiksmingi, kadangi buvo atvejų, kai patikrinimo, eksante patikrinimo metu klaidų nebuvo surasta. Audito sertifik, sertifik, katas, kurį išduoda nepriklausoma audito institucija, irgi tik iš dalies veiksmingas. Audito rūmai pripažįsta, kad toks meha, tokiu mechanizmu galima sumažinti klaidų lygį, tačiau vis tiek klaidų yra nemažai kaštų deklaracijose, kurios e, sertifikuoja nepriklausomas auditorius. Taip atsitiko 9 iš 29 atvejų, kuomet buvo išduoti kaštams sertifikatai. Ekspost priežiūros sistema yra bendros sistemos dalis, tačiau tai yra daugiametė strategija ir sudėtinga per vienos metus nustatyti tinkamą klaidos lygį. Tai yra daugiametė programa ir likusių klaidų lygis irgi į jį reikia atižvelgti, atižvelgti audito rūmai. Taip pat kalbėjo ir apie, kalba ir apie atitinkamų generalinių direktoratų kaštų deklaracijas ir taip pat tarybos vykdomąją agentūrą. Ir septintosios programos audituose e, teigiama, kad nebuvo pasiekta atitinkamų tikslų gyvendinimo lygis pagal šeštą ir septintąją pagrindų programas. Matome, kad 1500 atvejų buvo pasitaikę netikslumų. Aštuoni šimtai atvejų yra susijęs su auditais, kurie atlikti buvo 11 metais. Audito rūmai ir dėl to patikė atitinkamą rekomendaciją. Metinės generalinio direktoriaus ataskaitos švietimo kultūros srityje, taip pat finansinių reikalų srityje yra tolesnis finansinio valdymo vertinimas ieškant e, netikslumų sandoriuose. Mokslinio tyrimų inovacijų generalinis direktoratas yra geros praktikos pavyzdys. Galiausiai, ponios ir ponai, audito rūmai pateikė rekomendacijas komisijai, atsižvelgdamas į ankstesnių metų rekomendacijas, siūloma toliau sustiprinti pastangas ir ieškoti klaidų tarpiniuose mokėjimuose, primenant naudos gavėjams ir jų auditoriams apie tinkamumo taisyklės. Taip pat yra ir naujų rekomendacijų. Projektų koordinatoriai turi būti priimti, pri, projektų koordinatoriams turi būti primenama apie atitinkamas taisyklės ir ex ante patikrinimai turi tam tikrų trūkumų, dėl to ex post audituose ir vertinimuose turi reikia į tai atsižvelgti. Aš džiaugiuosi, kad komisijos atsakymai į šias rekomendacijas yra pozityvūs. Taigi norėčiau padėkoti Geligen Queen ir jos kolegoms komisijoje už konstruktyvų bendradarbiavimą su mumis ir jumis, gerbiami parlamento nariai, ir dėkojame jums uždėmesį. Ačiū. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Balko. Ačiū, ponui Balko audito rūmo, rūmų nariui už jo pristatytą informaciją dėl e, metinės ataskaitos vertinimo. Dabar komisija Giogen Kvin suteiksiu žodį. Pirmininkė, ponė Piperį, gerbėmėjai vicepirmininkai, ponė Balko, gerbėmėjai kolegos, man labai malonu yra dalyvauti šiame posėdėje ir atsakyti jūsų klausimus. Uh, vykdant e, komisijos 2012 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ką tik išgirdome auditorumų ataskaitą ir dabar turėtų prasidėti diskusija ir kai jos metu kalbėsime apie mokslinio tyrimų skyrių. Ir pirmiausia, leiskite pasakyti keliais žodžius. Džiaugiuosi, kad ministrų taryba, kaip ir Europos parlamentas, pagaliau patvirtino visus teisės aktus susijusius horizontų 2020. Mes visi žinome, jog moksliniai tyrimai inovacijos yra būtina tolesnio augimo sąlyga, tam e, atsižvelgiant į šiandienos socialinius iššūkius. Būtent todėl Horizontas 2020 daugiausiai dėmesio skiria tam, kad projektų rezultatai būtų konkretūs, kad juos galima būtų pritaikyti, dėgiant naujoves ir siekiant e, padaryti įtaką mūsų aplinkai ir socialiniam gyvenimui. Apie tai kalbama nuolatos ir jūs kalbėjote beje apie tai savo dokumente, kuriame vertinote mūsų veiksmų poveikį mūsų ekonominiams ir socialiniams, ekonominiams socialiniams rezultatams. Turime daryti viską, kad būtų sumažinta biurokratinė našta. Ir dabar norėčiau dar kai ką pasakyti apie programą Horizontas 2020. Ir tas dalykas rūpi mums visiems. Tai yra supaprastinimas, kurio taip reikia naudos gavėjams. Ir būtent e, apie tai ir buvo galvota, rengiant visas mokslinio tyrimų programas. Mes jau girdėjome, kad klaidų lygis šiame skyriuje yra 3,9 procento, tai yra daugiau nei praeitais, praeitais ankstesniais metais, tačiau, kaip ir sakė e, audito rūmų atstovai, Taip yra dėl to, kad pasikeitė audito rūmų taikoma metodologija. Kalbėdama apie mokslinius tyrimus, kalbėdamas apie mokslinius tyrimus, audi, kalbėdami apie mokslinius tyrimus, auditorumai pasakė, kad e, jų rezultatai atitinka visiškai e, turimą informaciją. Mes e, pastebėjome, kad manomas planuojamas klaidų lygis buvo, prognozuojamas klaidų lygis buvo 5 procentai, po to jisai sumažėjo iki 3,5 ar 4 procentų po atliktų korekcijų. Mes matome iš savo patirties, kad mažos ir vidutinės įmonės ir nauji projektų e, dalyviai paprastai daro daugiau klaidų. Taigi iškila klausimas, ką komisija gali padaryti tam, kad klaidų būtų daroma mažiau. Pirmiausia, nes e, artėjame prie pagrindų, e, septynos pagrindų programos gyvendinimo pabaigos. O tai re, e, reiškia, kad teisinės sistemos keitimas nėra tinkama priemonė, kurios galėtume imti šiuo metu. Vis, tačiau mes vis tiek geriname ex ante kontrolę tam, kad būtų mažinamas klaidų skaičius ir kad dėrybos dėl kontraktų vyktų kuo skubiau ir kad mokė, viskas visi mokėjimai būtų atliekami kuo skubiau. Bet to mes tengiamės daryti viską tam, kad suteiktumėme kuo geresnę pagalbą naudos gavėjams ir nepriklausomiems išorės auditoriams. Ir taip pat stengiamės kuo skubiau imtis korekcinių priemonių. Mūsų darbuotojai atliko, surinkė 23 prezentacijas valstybėse narėse ir e, šiuose renginiuose dalyvavo daugiau nei 3000 žmonių. Ši iniciatyva buvo e, e, susilaukė didelio sutarimo ir buvo nuspręsta taip pat, kad jie padeda mums išduoti geresnius audito sertifikatus. Taigi mes ir toliau dirbame ir uh, kiekvieną kartą, kai sužinome apie neteisėtai išmokėtas išlaidas, ir nesvarbu, ar tai aptiktų mūsų darbuotojai auditorumai, stengiamės tas lėšas susigražinti. Pritaikant visas mūsų turimas priemonės, nėra būtinybės didinti auditų skaičių arba reikalauti vis daugiau ir daugiau informacijos iš naudos gavėjų prieš atliekant mokėjimus tačiau mes vis tiek nuolatos peržiūrime savo sistemas tam, kad klaidų lygis būtų kuo mažesnis. Dabar kalbėdama apie ateitį. Komisija įsipareigojo sumažinti klaidų lygį dar labiau, ypač tai būtų aktualu, kai kalbame apie programą Horizontas 2020. Netiesioginės išlaidos čia yra geras pavyzdys. Ir tos netiesioginės išlaidos dabar neegzistuos kaip savoka, kai gyvensim programą Horizontas 2020. Be to mes tengiame supaprastinti ir taisyklės dėl personalo. Taip pat įdėgėme daugiau lankstumo, sudarant sutartis su, su brangovais. Ir audito rūmai savo nuomonėje numeris 6.2012 rekomendavo visas šias priemonės ir mes stengiamės panaikinti klaidų šaltinį, tai yra tikra, tikrai patirtas netiesioginės išlaidas. Tačiau yra ir kitų klaidų šaltinių. Dabar taikoma finansavimo sistema užtikrina geriausią pusiausvyrą tarp atskaitomybės ir dalyvių poreikių. Tačiau pagal dabar, taikant dabartinę sistemą klaidos yra neišvengiamos. Auditorumai tai pripaži, e, pripažįsta. Mokslinio tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato direktorių savo 2012 metų veiklos ataskaitoje paminėjo, jog e, naujų dalyvių daromų klaidų lygis padidė, e, viršė 3 procentus, o mažos ir vidutinės įmonės daro dviem procentais daugiau klaidų nei anksčiau. Tačiau mes visi suprantame, kad e, tai nereiškia, jog negalime leisti e, mažoms vidutinėms įmonėms dalyvauti projektuose, nes šios įmonės yra gyvybiškai svarbios tam, kad mes galėtume ir toliau plėtoti mokslinius tyrimus visoje Europoje. Taip, tai yra rizika, bet e, manome, kad apsimoka prisimti tokią riziką nes mažos vidutinės įmonės prisideda prie augimo ir žimtumo gerinimo Europoje. Ir todėl mums reikia padėti mažoms vidutinėms įmonėms tam, kad galėtume realiai pasiekti savo užsibrieštus tikslus. Taigi siekia sumažinti klaidų lygį ir konkrečios, aiškios paramos politikos taikymas yra būtini. Ir aš nebejoju, kad tos naujovės, kurios bus įdėktos gyvendinant programą Horizontas 2020, padės mums geriau besi, uh, siekti savo tikslus. Savo tikslų. Be to mes geriau naudosime turimas lėšas, nes to nori mūsų piliečiai ir jie yra verti uh, uh, to, kad viskas būtų padaryta tam, kad jų pinigai būtų kuo geriau naudojami. Be to, baigdama, aš norėčiau pasakyti, kad mes esame pasiryžę remti mokslinius tyrimus skatinti inovacijas ir formuoti tokią inovacijų ir mokslinio tyrimų politiką, kuri prisidėtų prie augimo ir didesnio užimtumo. Ir aš nebijoju, kad mes sugebėsime surasti tinkamą pusiausvėrę tarp šių dviejų tikslų ir kad būtent tokią pusiausvėrę mes ištikrinsime gyvendindami dabartinę pagrindų programą ir gyvendindami po to programą Horizontas 2020. Aš neatsakiau gal į visus pateiktus man klausimus, nesakiau pono Piperio klausimus. Aš tiesiog pagalvojau, kad galėsiu tai padaryti dabar, vėliau po savo žanginės kalbos. Dėkoju komisijos nariai ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs remiate požiūrį pagrįstą veiklos rezultatais ir uh, būtent tokį pat požiūrį remiu ir aš savo pranešime ir tikiuosi, kad mes puikiai galėsime bendradarbiauti. Mėly kolegos, pradėkime diskusijas, kas norėtų tarti žodį. Ar yra kolegų, kurie norėtų kalbėti, ponia Bosbach? Ar... Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau pakalbėti apie rizikingus lėšų pervedimus, ar galėtumėte e, išsameu pakomentuoti ir įvardinti tas paramos pervedimų rūšis, kurios kelia didžiausią riziką. Jan Mulder dabar. Ačiū pirmininkė. Manau, kad galima galbūt pasiguosti tam tikrą prasme, kad buvo konstatuota, e, konstatuotas mažesnis klaidų lygis, tikrinant, kaip buvo vykdomas komisijos biudžetas, kadangi vairios e, remtos programos buvo patingai sudėtingos, kalbant apie klaidų skaičių ar e, įvertinant e, įtrauktos taip pat ir finansinės korekcijos. Ir jeigu taip, tai kodėl toks metodas buvo pasirinktas. Antras klausimas, ar realu įsivaizduoti kada nors, kad bus pasiektas 2 procentų klaidų lygis. Jo siekiame kiekvienais metais, tačiau jau 19 kartas iš eilės yra, kai turime konstatuoti, kad tas klaidų lygis nėra pasiektas, galbūt jau atėjo laikas pasakyti tiek komisijai, tiek auditorumams, kad 2 procentų klaidų lygio klaidų lygis yra neįmanomas. Pasiekti reikėtų kitą tikslą nusistatyti, ponia Ajala Sender. Ačiū pirmininkė, taip pat ir aš noriu pirmiausiai padėkoti auditorumams, komisijos nariai už <clears throat> mums suteiktą svarbią informaciją, turime žinoti, kur link einame, kaip atrodys mūsų ateitis ateityje. Europos įmonėms pirmiausiai rūpės išlikti konkurencingomis. Pirmiausiai noriu paklausti auditorumo atstovo. 2012 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo vertinimo vertime kalbama apie 49 procentų klaidų mastą, kuris atitinka e, klaidų mastą, kuris buvo nustatytas bendro žemės ūkio politikoje. Noriu paklausti, ar ta metodika, kuri buvo pasitelkta, atnaujinta, pagal ją buvo nustatytas 3,9 procentų klaidų lygis, tai yra daugiau nei BŽUP. Tuo tarpu auditorumo atstovas dabar pristatydamas metodiką kalbėjo, kad iš ankstiniai avansiniai mokėjimai nebuvo įskaičiuoti. Ar tie 49 procentai turi kažką bendro su nauja metodika? E, ar ir, ir ar kaip apskaitai atrodo tas bendras klaidų E, vaizdas. Aš e, klausiausi likščiolinių e, aiškinimų ir reikia dabar išsiaiškinti, ar tie skaičiai patikimi, ar čia kyla problemų dar metodikos. Komisijos narės noriu paklausti. Spaud, Ispanijos spaudoje buvo kalbama apie tam tikras procentinės paramos gavėjų dalis pagal kiekvieną šalį 2012 metais, ar galėtumėte mums atitinkamus skaičius taip pat įvardinti ir noriu paklausti, ne tik e, dėl e, nepriimtinų išlaidų, tačiau nekompensuotinų išlaidų, tačiau taip pat ir e, dėl inovacijų sričių, kokios sritis jūsų manimų yra pačios rizikingiausios ir kokiose reikėtų imtis tam tikrų konkrečių taisomųjų veiksmų pietų ir šiaurės šalise smarkiai skiriasi e, paramos pervedimo laikas iš administracijos struktūrų mažoms ir tiems įmonėms ar programa e, Horizontas 2020 prisidės prie to, kad e, būtų sutrumpinti mokėjimų vėlavimai mažoms ir tiems įmonėms įvairiose srityse. Mes tengiamės padėti pagerinti, tačiau paramos gavėjai visuomet skundžiasi dėl nepakankamo lankstumo šioje srityje, ypač turint omenyje, kad įmonėms reikia prisitaikyti prie tam tikrų rinkos pokyčių. Visuomet sulaukėme nusiskundimų dėl nepakankamo lankstumo programas įgyvendinant ar ten padėtis yra kaip nors pagerėjusi atskirose sritise, bet tų priemonių, kurias jau dabar komisija įgyvendina. Aš turiu manyje sisteminio pobūdžio teigiamus pokyčius. Ačiū. Dabar žodis kolegė Andrėja Asin. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pakalbėti apie 49 procentų dažnumą, kalbant apie klaidų pasitaikymą, pervedant lėšus, ką nustatė auditorumai. Jeigu 50 procentų mokėjimų susijęs su problemomis, tuomet susidaro labai nekoks įspūdis apie tai, kaip yra valdomas projektas. Galbūt komisijos narė galėtų paaiškinti, kaip programa programą Horizontas 2020 bus sprendžiamos šios problemos ir kaip bus bandoma sumažinti klaidų lygį, pervedant lėšas. Nes kalbant apie taisyklių supaprastinimą, apie tai jau kalbame gal dešimt metų. Ir panašu, kad to nepakako. Supaprastinimų nepakako. Taigi gal galėtumėte paprastai paaiškinti, kaip programoje Horizontas 2020 bus išspręsta ta problema. Su tuo susijusi ir kita problema, tai yra smulkios vidinės įmonės. Pagal klaidų vidurkį, kurias yra dvigubai didesnis nei kitose politikos rytise, kyla klausimas, kur slypi problema. Ar problema susijusi su MVI, ar susijusių su komisija ir jos reglamentais. Ir vėlgi, komisija teigia, kad taisyklės supaprastins. Tačiau mažos vidutinės įmonės turi būti čia akcentuojamos, nes tai yra tie žmonės, tie subjektai, kurie sąlygos augimą e- e- Europos Sąjungoje. Taigi, kokių konkrečių priemonių būtų galima imtis tokioms įmonėms? Dėkoju, ponė Andresin. Norėčiau taip pat užduoti papildomą klausimą, pratesdamas ponios Andresin mintį. Komisijos narė atkreipėte dėmesį į tai, kad uh, įgyvendinant programą Horizontas 2020 su paprastintos e, procedūros e, sąlygojo klaidų lygio sumažėjimą, tačiau kalbantis su mažų vidutinių įmonių atstovais ir e, kuomet jie vertina septintąją pagrindų programą, visuomet skundžiasi, kad reikalavimai yra pakankamai sudėtingi, kad taisyklės nėra išverstas į visas kalbas. Taip pat skundžiamasi dėl to, kad kai kurios taisyklės e, keičiamos jau post factum yra. Ar galėtumėte pakomentuoti šios priekaištus, ar esate apie juos girdėjusi ir kokių žingsnių veiksmų ketinate imtis, kad ateityje būtų užtikrintas e, paramos teikimo reikalavimų aiškesnis interpretavimas, ar nuo 2014 iki 2020 metų bus parengta, parengtas tam tikras vadovas, galbūt elektroninio formato, kurį būtų galima parsisiūsdinti iš interneto ir kuomet būtų pateikiami teisinių e, savokų apibrėžimai, kurios galėtų, e, su kuriais galėtų susipažinti paramos gavėjai. Noriu paklausti pranešėjo, ar jis dar turėtų papildomą klausimą. Pone Piperi, prašau. Kolegos iš esmės jau užpildė tas likusias spragas, tačiau turiu konstatuoti, kad raudona gyja tęsiasi e, šią diskusiją vienas klausimas, tai yra tas konfliktas tarp auditorumų ir komisijos e, susijusios su tais e, tomis <clears throat> bendrosiomis išmokomis, korektūromis, flat rates, ar jos yra įskaičiuotos į e, bendrąjį klaidų lygį ar ne. Aš čia nenorėčiau palaikyti nei vienos, nei kitos pusės, noriu paklausti ir išgirsti komisijos ir E, auditorumo atstovo tinkamus vertimus, galbūt siekiant ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Ačiū pirmininkas, daugiau nėra norinčių kalbėti, tačiau dar Ajalas Sender nori papildyti. Ačiū pirmininkė. Atsižvelgdama į tai, ką sakė ponas Piperis, išėjęs. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbu išsiaiškinti, kiek galima būtų pritaikyti ekspost mechanizmą. Nes panašu, kad nelengva sureguliuoti tuos procesus. Kartais tai nėra vien tik ekspost vertinimas, bet ir eksante vertinimas. Ir tie baziniai mokėjimai gali supaprastinti situaciją, ypač kalbant apie MVI, bet tai gali būti susiję ir su klaidų rizika ateityje. Aš pasisakau už tai, kad situaciją būtų galima pat, reiktų patobulinti, bet kaip būtų galima išvelgti riziką per trumpesnio laiko perspektyvą, turint omenyje Horizontas 2020 programą. Komisarin, e, bitten die Fragen, soweit es möglich. Suteiksiu žodį dabar komisijos nariai, kad atsakytų į iki šiol užduotus klausimus, prašau. Uh, Ačiū pirmininkė, nemažai klausimų buvo užduota, bet jie iš principo yra šiek tiek susiję, nes visiems rūpi tie patys klausimai kaip ir mums. Pirmiausia, neišėlės atsakysiu tuos klausimus. Vienas klausimas buvo, klausimų buvo susijęs su tuo, kodėl neturime vadovo kurį, kur, pagal kurį žmonės, suinteresuoti asmenys galėtų gauti tokias finansinės gairės <coughs> Horizontas 2020 dalyvių portale. Aš mačiau jau šiek tiek, kaip atrodo tas portalas, jisai bus draugiškesnis vartotojų atžvilgiu nei anksčiau, žmonės galės aiškiau matyti, kaip, kas yra ir dirbti su tuo tinklapiu kur kas lengviau ir tai yra svarbu. Tačiau tas vadovas bus įtrauktas į finansinių gairių skilti. Pranešėjas domisi tuo, ką mes darome su tais pasikartojančiais nusižengėliais, prasižengėliais. Mes bandome surasti tas sisteminės klaidas ir susigražiname lėšas, ypač jei kalba eina apie didelės organizacijas, tai gali turėti pozityvių, pozityvų poveikį ateityje ir mes tuomet galime atlikti auditus pagal riziką. Taip pat e, likviduotos žalos atlyginimas, tai yra sankcijos, 12 metais 6 milijonus eurų susigražinome. Kalbant apie koordinavimą, kai kurie keli parlamentarai klausė, kodėl egzistuoja skirtingos taisyklės septintoje programoje, kodėl skirtingai jos interpretuojamos ir kaip bus horizontas 2020, kad nebūtų tokių situacijų. Tas klausimas kilo ir praeitais metais, kai čia dalyvavau, kai buvo sprintinamas biudžeto vykdymas. Horizontas 2020 programoje bus bendras paramos centras, kurį tvarkys mokslinio tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas. Tai bus centras ir verslo procesams, ir teisiniams reikalams, informaciniai technologijai ir auditui. Taigi, manau, kad tokiu būdu bus sukurta galimybė gauti išsamesnį atsakymą ir susidaryti geresnį įspūdį apie tai, kas vyksta. Ir nebus tokių situacijų, kai buvo anksčiau, apie ką ir kalbėjome, kad priklausomai nuo to, su kuriuo generaliniu direktoratu dirbi ar kurių pareigūnų direktorė dirbi, skirtingai viskas yra interpretuojama. Taigi dabar bendras paramos centras yra įsteigtas, mes jau komisija anksčiau galvojame apie tai, kad reikalingas toks centras nes tokiu būdu daugiau aiškumo užsitikrinsime. Buvo užduotas klausimas dėl atsakomybės už ITER programą. Pone Greslė, man atrodo, praeitais metais uždavė tą klausimą, kas atsakingas už ITER. Tuomet aiškinau, kad kalėdinę dovaną komisarui Oettinger suteikiau gražią dėžutę vidui ITER programa. Dabar jisai visapusiškai už tai atsakingas. Tačiau daugiametės finansinės programos diskusijose matėte komisijos pirminį pasiūlymą, pagal kurį ITER neturėjo patekti į daugiametę finansinę programą. Tas nebuvo patvirtinta, tačiau puikios žinios moksliniams tyrimams ir inovacijoms yra tai, kad tai nėra įtraukta į mūsų biudžetą. Ir dabar nebus apiplėšiamas mokslinio tyrimų inovacijų biudžetas, nes atskira biudžeto eilutė yra numatyta ITER ir tai, ta eilutė įtraukta į daugiametę finansinę programą, bet ITER, už atsakomybę ITER tenka, kaip sakiau, komisarui Oettingeriui. Klaidos, keli kolegos uždavė tą klausimą, kur didžiausia rizika ir ką darome, kad taip nebūtų. Aš savo žanginėme žodėje apie tai užsiminiau personalo kaštai, netiesioginiai kaštai, laik, terminų dokumentai ir panašiai. Tai yra visi tie dalykai, kurie nuolatos yra akcentuojami audito rūmų, tai yra didžiausios rizikos pervedimai. Ir dėl to mes ir daug mąstėme, padedant parlamentui, apie tai, kad būtų numatytas bazinis išmokos pervedimų dydis. Ir daug diskutavome apie tai parlamente, tačiau galiausiai noras sumažinti klaidų lygį nugalėjo. Septintojama, pro, pro, septintojama pagrindų programoje ten irgi kilo tas klausimas 41 e, procentas klaidų personalo kaštų srityje. E, 27,3 procento kitose tiesioginėse kaštuose, 31,7 procento netiesioginiuose kaštuose. Taigi matote, kur didžiausias yra klaidų lygis ir klaidų rizika. Taip pat e, klausėte, keli kolegos klausė, apie tai, kad mes norime sumažinti klaidų lygį iki mažiau nei 2 procentų ir kad tai nėra realistiška. Aš turiu pasakyti, kad tai yra labai sudėtinga. Beveik neįmanoma užsitikrinti 2 ar mažesnį klaidų, procento klaidų lygį. Tai reiks panalizuoti dar kartą. Kaip žinote, vyko labai gyvos diskusijos apie toleruotiną klaidų lygį. Tačiau aiškaus rezultato nepasiekėme. Taigi, ponė Andresen yra teisi, kadangi ragina mus vėl apie tai pamastyti, nes tikrai įdom, kažin ar įmanoma pasiekti 2 procentų ar žemesnį klaidų lygį, apie tai kalbėjo auditorumai, jūs ir mes. Taigi, kadangi mažesnio kaip 2 procentai lygio negalime pasiekti, galbūt, aišku, reikia panalizuoti, kodėl taip yra ir galbūt šis komitetas ir visas parlamentas galėtų mums padėti sugalvoti, kaip to pasiekti. Ir audito rūmai žinau, kad apie tai daug kalbasi. Dėl toleruotino klaidau lygio. Horizontas 2020 programoje mes pasiekėme su paprastinimo. Vėlgi, tokiu būdu klaidų lygis sumažės. Žinau, kad ponė Andresen sako, kad jau eilę metų komisija kalba apie tai, kad reikia supaprastinti taisyklės. Aš turėčiau pasakyti, kad aš non-stop dirbu apie dėl supaprastinimo nuo dešimtųjų metų ir sudėtingiausia tokioje organizacijoje, bet kokia viešo sektoriaus organizacijoje yra supaprastinti. Bet vis tiek manau, kad turime aiškės supaprastinimo priemonės, kurias pripažįsta ir auditorumai ir tikiuosi, kad mano uh, pareigų perėmėjas galės e, parlamentui galiausiai paaiškinti, kaip dėl to supaprastinimo klaidų lygis sumažėjo. Man atrodo, atsakiau daugumą klausimų. Jeigu kažką pamiršau, gal galėtumėte priminti. Dėkoju. One... Man atrodo, kad vienas klausimas buvo dėl fiksuot, dėl fiksuoto tarifo. Precisieren. Ja, der Hof ist ja nicht bereit. Audito rūmai nėra pasirengę taikstyti su šiomis su tuo, kad pasitelkus šias uh, uh, bendro pobūdžio korekcijas būtų galima atitinkamai sumažinti arba pakeisti klaidų bendrai lygį. Institucijos reiškia viena kitos atžvilgių visokius uh, supratimus ir kitokius mandagius pareiškimus, tačiau būtų neblogai, jeigu jos sugebėtų tarpusėje susitarti kažkaip, tai kaip vertinti tą dalyką. Mokslinio tyrimų ir uh, inovacijų dainavimo direktorate mes neturime tokių korekcijų. Mes koreguojame tik tai gautinas, pagal gautinas sumas. Taip mes dirbame. There, no Ir nėra jokio konflikto šiuo klausimu dėl mūsų, tarp mūsų ir auditorumų, bent jau dėl šios skyriaus. Mhm. mhm. Okay. Ja, ja, the, the flat rate corrections, die äh, lösen immer wieder Diskussionen aus. Äh. Šios äh, bendro pavadžio korekcijos äh, sukelia labai daug diskusijų ir atrodo, kad komisija ir auditorumai skirtingai vertina šį reiškinį. Pone Balko, galbūt galėtumėte trumpai pristatyti auditorumo poziciją tam, kad parlamentas galėtų susidaryti objektyvų įspūdį. About... Dėkuoju. Dabar trumpai atsakyčiau į klausimą užduotą. Man atrodo, kad keli parlamentarai visiškai teisingai uždavė šį klausimą. Patakė dešimtuką. Panas Mulderis kalbėjo apie gražintinas lėšas ir finansinės korekcijas. Čia aš norėčiau kreipti jūsų dėmesį į pirmąjį skyrių. Tenai labai aiškiai viskas apibriežta, kaip atliekami yra lėšų išieškojimai, kokios korekcijos yra taikomos, kokiamis aplinkybėmis ir kaip. Viskas yra labai gerai paaiškinta. Ir būtina tą perskaityti kartu su komisijos paaiškinimais. Audito rūmų nustatytas klaidų lygis e, nustatomas nesižvelgiant į korekcijas ir nesižvelgiant į e, komisijos nustatytą klaidų lygį. Komisija atsižvelgia į padarytas korekcijas e, ir gal komisijos nariai galėtų šį klausimą pakomentuoti, nes mes su jos darbuotojais nekartą apie tai esame kalbėję labai atvirai. Audito rūmai apibrėžia svarbumo e, kriterijos atsižvelgdami į tarptautinius audito standartus. Ir būtent e, tokia logika ir vadovaujamės. Ir dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegai, kuris e, dalyvavo atliekant auditą Pone Urbavič, gal jūs galėtumėte atsakyti į ponios Ajala Sender ir pono Piper klausimus, prašau. Uh, the... Dėkoju. Dabar norėčiau sugrįžti prie 49 procentų uh, operacijų, buvo, kuriuose buvo aptikta klaidų 2012 metais. Aš tiesiog norėčiau paaiškinti, kad tai nėra klaidų lygis atsiprašau. Tai yra skaičius, kuris e, parodo operacijų, metu, e, kurių metu buvo padarytos e, kiekybiškai išreikštos ir kiekybiškai neišreikštos klaidos skaičius. Ir tik dalis tų visų klaidų patenka po to į tą galutinį uh, E, klaidų lygį, kuris yra 3,9 procento. Kai kurio daugybė tų klaidų, klaidų netik, netikslumų neturi jokios įtakos galutiniams sąskaitoms ir tai tikrai yra tik tai netikslumai visiškai nesvarbus. 2012 ir 2011 metais paliestų operacijos klaidų paliestų operacijų buvo, skaičius buvo toks pat - 49 procentai. Bet nepamirškime, kad 2012 metais buvo taikoma kita metodologija. Ir buvo atsižvelgta į, kur, kur, į pakeitimus, kurie buvo atliekami užskaitant atsiskaitimus. Ir įdomu yra tai, kad iš tikrųjų 2011 metais, kai buvo taikoma sena metodologija, 2012 kai buvo taikoma nauja metodologija, bendras o, klaidų paliestų operacijų rodiklis buvo tas pats - 49 procentai. Ir kaip ir kalbėjo kolega, mes nesižvelgime į korekcijas, skaičiuodami klaidų lygį. Tos korekcijos atliekamos e, tuomet, kai komisija atlieka ekspostą vertinimą. Ir komisija atsižvelgia tas korekcijas, kai nustato uh, likutinį klaidų lygį. Dėkoju, nežinau, ar galiu ką nors pridurti prie to, ką, ką tik pasakė kolega. Tiesiog norėčiau paminėti, kad 49 e, procentai tai yra klaidų dažnumas. Ir klaidų. Ir šiam skaičiui iš tikrųjų įtarikos nepadarė nauja metodologija. Ir man atrodo, kad situacija yra visiškai normali. Ir atsižvelgiant į pasikeitusią metodologiją galime pastebėti, kad e, nedaug kas iš tikrųjų pasikeitė, turint galvoje e, mokėjimų e, teisėtumą ir tvarkingumą. Jau ką tik buvo pasakyta, jog buvo taikomi labai aiškus auditos standartai ir jūs galite susipažinti su pirmojo skyriaus pirmojų priedų. Jame yra padė, išdėstyta mūsų taikoma metodologija. Na kągi, dėkoju, dėkoju šios paaiškinimus. Pone komisarė, gal jūs galėtumėt pristatyti mums dabar komisijos poziciją? Na, auditorumų pozicija tokia pat kaip ir komisijos pozicija. Tiesiog noriu sureaguoti į vieną dalyką, kuris buvo paminėtas. Tai yra pavėluoti mokėjimai mes turime e, iš ankstinių, mok, iš ankstinių mokėjimų e, tikslą, kuris yra taikomas pagal septintąją pagrindų programą tai yra 45 dienos, e, įgyvendinant horizont, programą Horizontas 2020, išankstiniai mokėjimai bus atliekami per 30 dienų, o galutiniai mokėjimai pagal ankstesnę programą buvo atliekami per 105 dienas, o dabar bus atliekami, atliekami po, per 90 dienų. Taigi pažanga yra akivaizdi, Janas Mulderis. Tik dvi pastabos, aš nesu finansų specialistas, Aš tikrai negaliu čia lygiuotis su auditoriais, audito rūmų atstovais, bet įsivaizduoju, kad jei yra keičiama metodologija, visuomet bus uh, iš karto ją pakeitus sunku palyginti skaičius. Ir korekcijos, man atrodo, labai nelogiškos. Jei klaidų lygis, pavyzdžiui, su, sudaro 4 procentus ir po to atlikus finansinės korekcijas, tas klaidų lygis paprastai sumažėja. Taigi man atrodytų, kad būtų kur kas protingiau tiesiog atsižvelgti į likutinį klaidų lygį. Dėkuoju dabar e, Inesa Jalsender. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, komisijos narijų už pateiktą informaciją ir už tai, kad dabar bandoma įspręsti vėluojamų mokėjimų problemą. Aš norėčiau paklausti, ar jūsų pateikti skaičiai bus taikomi visoms programoms, ar jūs turite kokias nors ypatingas e, atskirius terminus numatytus mažoms vidurinėms įmonėms, nes šioms įmonėms lėšų reikia kuo skubiau, nes kitaip jos tiesiog gali neišgyventi. Ir jūs žinote, kad kartais vėluojama sumokėti net, net tris mėnesius. Ir tai kelia rimtas problemas. Antra pastaba yra susijusi su štai kuo. Mums buvo pasakyta, kad interatui viskas veikia labai gerai. Bet jei mes pabandytume uh, traktuoti įter atvejį kaip visiškai atskirą, nes jis yra labai sudėtingas. Jei mes e, neatsižvelgtume į įter, kokiuose kitose sektoriuose yra daugiausia rizikos be ITER projekto, kokiuose kito dar sektoriuose egzistuoja didžiausia rizika Ar tai būtų eksante, ar ekspost vertinimas, ar tai būtų taikoma metodologija. Štai apie ką norėčiau paklausti. Ar yra kokiu nors sektorių, kuriems mes turėtume skirti didesnį dėmesį, atlikdami priežiūrą ir kontrolę? Dėkoju. Ja, dank. Äh, Ačiū. Kolega Piperi, ar dar turite klausimų? Ne. Taigi suteiksiu žodį komisijos nariai Gagin Quinn. Sakydama į antrąjį klausimą turiu pasakyti, kad kaip minėjau įžangoje, kai kurios e, grėsmės vis tiek išliks, ypač e, personalo išlaidų srityje, nepaisant to, kad mes ėmėmės e, rimtų žingsnių, kad įgyvendami naują programą jas kuo labiau sumažintume, kalbant apie mokėjimų terminus. Mokėjimų terminai nustatyti ne tik mažoms rytiems įmonėms, tačiau apskritai visiems programos įgyvendinime dalyvaujantiems subjektams. Valko. Aš taip pat norėčiau suteikti šiek tiek papildomos informacijos, kai ką išsameu paaiškinti ponui Mülderiui mes turėtume kalbėti šios klausimus, svarstydami visas ES biudžeto išlaidas. Audituojama biudžeto sudarė 178 milijardai eurų ir e, šios išvados e, yra susijusios su 11 milijardų eurų moksliniams tyrimams ir 6 milijardams, e, kurie buvo skirti pagalbai E, išorės pagalbai, tai yra būtent tik 17 milijardų eurų buvo audituojama remiantis šią naująją metodiką. Mes e, neatsižvelgėme į e, korekcijas, kurios buvo atliktas finansinių metų bėgyje. Kitas privalumas šios metodikos yra tas, kad visos pasidalomojo ir nepasidalomojo valdymo sritis gali būti audituojamos mm, palyginamojų būdu. Ir tokiu būdu e, klaidų nustatomų skaičius gali e, būti, tapti pastovesnis ir būtų lengviau tas klaidas pašalinti. Galbūt kolegos Urbanič ir kitas kolega galėtų papildyti mane ir tokiu būdu mes galėtume pristatyti tą kolektyvinį požiūrį sprendžiant e, mūsų tarp institucinių santykių pro problemas. Pirmininkas, ačiū. Baigiame diskusiją šio klausimu. Dėkojame komisijos nariai Giogin Kvinus tai, kad atvykote pas mus susitikti ir aptarti rūpinus klausimus ir iš anksto dėkojame už būsimosius susitikimus, e, kuriuo metu jūs galite pristatyti mums e, projektus skirtus suma, e, biurokratiniai naštai sumažinti sėkmę. Taip pat noriu padėkoti panui Balko iš audito rūmų ir jo komandai. Baigiame svarstyti trečią darbo tvarkės klausimą. Iš karto pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Būtent 2012 metų Europos investicijų banko biudžeto vykdymo patvirtinimą. Šis klausimas buvo nukeltas. Ir praktiškai jau baigėme šios dienos posėdį. Kitas posėdis vyks gruodžio 16 dieną. 15 valandą pradėsime jį. Labai ačiū, baigiame posėdį iki kito karto.